So, good afternoon, uh, everybody. I'm, um, uh, first of all, welcome to uh, uh, a, a special meeting. Uh, well, it's, it is a normal meeting of the Internal Market Committee, but it's special. Kągi, aš norėčiau pradėti mūsų posėdį, tai, tai yra mūsų eilinis posėdis, bet tai yra paskutinis šios kadencijos posėdis. Todėl aš norėčiau pasveikinti visus susirinkusios komiteto narius. Aš žinau, kad nemažai kolegų uh, negalėjo atvykti į šį posėdį dėl to, kad jiems pasirodė, jog svarbiau buvo dalyvauti rinkimų kampanijoje. Aš jūs gerai suprantu. O dabar norėčiau pasveikinti visus, kas e, stebi šio posėdžio transliaciją internete. Salė yra kiek keistoka, bet aš matau visus, e, vis tiek visus e, kolegas ir kiek aš suprantu, pas mus atvyko taip pat ir iš to mano apygardos e, delegacija. Tomas Manas labai intensyviai dirba užimtumo komitete, bet bet kuriuo atveju lankė, džiaugiamės, kad jūs lankotės mūsų posėdėje. Mūsų komitetas baigė visus teisėkuros ar neteisėkuros uh, teisės aktus. Tai reiškia, kad mes šiandien išklausysime e, naujų pranešimų pristatymo, tačiau mes dabar turėtumėme pasinaudoti e, šią galimybę ir pakalbėti su tais komisijos nariais, kurie svariai prisidėjo prie mūsų darbo per pastrosius penkerius metus. Mes iš tikrųjų nepaaiškiname komisijos nariams, e, kodėl juos kviešime, bet aš tiesiog noriu, tikiuosi, kad jie galės mums papasakoti apie savo darbą, gal pristatys mums savo ateities planus ir aš žinau, kad e, ponas Šemeta, pavyzdžiui, kuris netrukus e, pasisakys, kalbės apie vieną svarbų dokumentą, kuris šiuo metu yra planuojamas, bet e, jis bus rengiamas jau kitos kadencijos e, parlamento. Ketvirtą valandą mes balsuosime ir mūsų pranešėjas e, Koreira Dukampus dalyvaus tame posėdėje. Džiugiuosi, kad vyksta balsavimas, nes turime laiko baigti darbą. Be to, man labai malonu Jums pranešti, kad komisijos narys ponas Neven Nimičia norėjo atvykti mūsų posėdį dėl to, kad jis nori pristatyti pranešimą, ataskaitą tiksliau, dėl vartotojų teisų apsaugos e, politikos, bet jei jisai susirgo ir dėl to negalės ateiti pas mus. Ir todėl ketvirtą valandą ar pusę penkių mes paskelbsime pertraukėlę o 17 val. 10 minučių pas mus atvyks e, Mišelės Barnie. Ir baigdami posėdį mes galėsime susitikti prie vyno taurės ir tikiuosi, kad mes galėsime baigti darbą laiku. Mes pakvietėme nemažai kolegų iš tarybos ir komisijos į į tą furšetą ir tikiuosi, kad mes galėsime kartu prie vienotaurės aptarti mūsų bendradarbiavimą, kuris buvo ir sėkmingas, ir malonus. Taip pat norėčiau Jums pranešti, kad pasirodė jau mūsų naujienlaiškis, kuriame yra pristatytas mūsų darbas. Kalbame ir apie tris komisijos narius, kuriuos kvietėme šiandien atvykti. Ir dėkoju sekretariato darbuotojams, kurie nemažai dirbo tam, kad viskas būtų parengta laiku. Ir šio leidinio rengėjai pirmo puslapio pabaigoje, apačioje paliko vietos narių ir kolegų parašams tam, kad jūs galėtumėt jas surinkti ant paskutinio šios, šios kadencijos šio komiteto posėdžio naujienlaiškio. Ar galėtume dabar formaliai patvirtinti darbo tvarkę? Mes turime oficialiai patvirtinti darbo tvarkės projektą. Jokių posėdžių protokolų netvirtinsime šiandien, ar ne? Čia tiesiog yra formalumas. Jūsų, tarp jūsų dokumento jūs rasite du protokolus ir jūs turėtumėte mums iki šio posėdžio pabaigos, arba bent jau iki furšėto pabaigos, mums pranešti, jeigu jūs nepritarėte tiems protokolams. Pone Stalė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Malkomai, Tai yra paskutinis posėdis, kuriam tu pirmininkauji, dėl to, kad tu ketini pasitraukti e, e, iš šio parlamento. Ir aš noriu pasakyti, kad tu puikiai dirbai ir aš nežinau, ar mes turėsime kitą progą tau padėkoti. Tu buvai puikus e, pirmininkas, drasus pirmininkas. Ir aš manau, kad tai, kaip tu pirmininkavai šiam komitetui, turėtų būti pavyzdys kitiems kolegoms. Taigi šiandienos posėdis yra paskutinis e, tavo pirmininkaujamas posėdis ir todėl aš norėčiau padėkoti tau už tai, kad tu visuomet norėsi išvelgti kolegų nuomonę. Ir kolegų, kurių nėra šiandien dėja gausų šioje salėje, vardu norėčiau tau padėkoti. Labai ačiū. Mr. Ma Mr. Manders. Panas Manders, ačiū Malkomai, tiesiog norėčiau pratesti taip, ką kalbėjo. Uh, Catherine, aš norėčiau pakviesti tave dalyvauti Silver Economy projekte. Pirmkas, dėkoju. Dėkoju, nu, kolegos, nepamirškime, jog mūsų ši diskusija sumažino komisijos nario turimą laiką, nes jisai taip pat turi nuvykti į pinigų komiteto reikalų komitetą. Uh, Mes turėsime dar galimybę aptarti mūsų bendrą darbą vėliau ir dėkoju Jums už šiltus žodžius. O dabar po kiek ilgoko, ilgokos įžangos aš norėčiau suteikti žodį komisijos nariui ponui Šemetai. Ir taip pat norėčiau pasveikinti jo komandos narius, kurie pas mus atvyko. Mes su jais glaudžiai bendradarbiavome. Ir dėkoju ponui Gželinski nes man atrodo, kad jisai pas mus lankėsi kur kas daugiau nei kiti kolegos. Nes būtent jisai e, vadovavo tai jūsų darbo grupiai, kurie dirbo su mūtinės kodeksu. Ir mes parengėme nemažai e, pakeitimų, kalbėjome ir apie gyvenimo aktus, kurie bus rengiami. E, ir aš norėčiau kolegiją, atsiprašau, padėkoti Tai buvo svarbiausias e, dosie, bet nepamirškime ir kitų, pavyzdžiui, mūtinės e, teisės aktų gyvendinimo e, paketas. Kalbėtume nemažai apie mūtinę ir bendradarbiavimas su jumis. Mūsų komitetas lankėsi įvairiose pasaulio šalise, ir, kur mes galėjome stebėti mūtinės darbą. Lankėmės ir Indijoje, ir uh, Kinijoje, buvom ir Stambulė. Ir uh, Mes stengiamės visiems papasakoti apie tą svarbų darbą, kurį jūs dirbate ES vardu. O dabar man labai malonu yra suteikti žodį komisijos nariui ir po to aš suteiksiu galimybę kolegoms užduoti savo klausimus. Still. Yeah. Are you on speak? She's on speakers. Ah, okay. Um, so, uh, uh, thank you, Malcolm, for. Ačiū, Malcolmai, už šią įžangą. Uh, Gerbiami nariai, laba diena. Noriu pasveikinti visus posėdžio dalyvius. Tikiuosi, kad man pavyks apžvelgti situaciją šiame paskutinėme komiteto posėdėje. Aš pritariu Malkomui pasiektą šios kadencijos metu tikrai daug. Galime tais pasiekimais didžiuotis. Kai mūsų kadencija 2010 prasidėjo, pasaulyje vyravo niūro, niūros nuotaikos Europos Sąjunga ir komisija susidūrė su didžiuliais iššūkiais. Europos Sąjungos institucijų bendra darbotvarkė buvo atsigauti iš krizės ir grįžti į ekonomikos augimo kelią. Kol kas iš tų brusginų dar neišsibrovėme, tačiau pasistumėjome gerokai į priekį. Aš asmeniškai didžiuojasi tuo, ką pasiekiau savo atsakomybės rytise. Puikiai suvokiu, kad nemažai tų dalykų pavyko įgyvendinti tik tai Europos parlamentui ryštingai remiant. Šiandien konkrečiai noriu padėkoti konstruktyviam ir vaisingam bedrabiavimui su šiuo uh, vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetu. Trumpai apžvelgsiu, kokie mūsų pasiekimai mano atsakomybės rytise - muitinė, kova su sukčiavimu ir mokesčiai. Pirmiausia apie muitinę. Veiksmingi ir sklandus prekybos srautai yra nepaprastai svarbus Europos konkurencingumui. Tuo pačiu mes turime veiksmingai kontroliuoti tiekimo grandinės ir spręsti rizikas, siekiant užtikrinti Europos ir jos piliečių vartotojų saugumą ir saugą. Mes turime ginti ES vidaus rinką nuo suklastotų prekių, neteisėtos prekybos ir kontrabandos. Pasiekime pažangos, gerindami prekybos srautus ir stiprindami kontrolę. Ir čia reikia padėkoti komitetui Sąjungos muitinės kodeksas tai tvirtas pagrindas įgyvendinti modernę, paneuropinę elektroninę muitinę sistemą. Čia aš noriu konkrečiai padėkoti Silvana Raptė, Ole Schmidt ir Heide Riulė. O ypač noriu padėkoti poniai Konstans Legrip ir, žinoma, jums, pirmininkė Malkolmai. Jūs dirbote labai konstruktyviai su taryba, ir sugebėjote suderinti saugos ir saugumo aspektus su prekybos aspektais. Taip kaip nurodyta komunikate dėl e, mūtinės sąjungos būklės 2012 metais, e, mūtinės teisės aktų modernizavimas buvo labai svarbus žingsnis siekiant 20 metų tikslų. Kodekso prieimimas tai lūžio taškas, tuo galime didžiuotis. Aišku, dar laukia darbas jį visapusiškai gyvendinant. Tačiau kartu su valstybės numeris mes matome, kokie kiti žingsniai mūsų laukia. Palaipsnis metodas, kurį pasiūlė Mateo Salvini, bus vykdomas. Noriu padėkoti Rafaelė Baldasarė už jo pastangas, užtikrinant Muitinės 2020 programą. Štai turime tokį nepaprastai svarbų modernizavimo instrumentą. Dar vienas 12 metų komunikato prioritetas dėl muitinės sąjungos valdysenos yra įgyvendinamas. Dabartinė decentralizuota sistema turėjo spragų ir turi spragų, pavyzdžiui, vienodas teisės aktų įgyvendinimas. Taip pat nereikalingas ir brangus informacinių technologijų dubliavimas. Šių metų kovo mėnesį 28 mūtinės tarnybų generaliniai direktoriai pareikalavo daugiau mūtinės teisės aktų suderinimų. Jie taip pat nori iškelti mūtinės klausimų politinę svarbą ir taip pat pabrėžti, kad mūtinės paslaugos labai svarbios ES viso, visuomenėms. Artimiausiais mėnesiais mes renksimės planui po 20 metų. Jis bus pristatytas iki mano kadencijos pabaigos, tačiau jau kita komisija ir kitas parlamentas turės nustatyti ambicijų lygį. Aš tikiuosi, kad tas lygis bus ne, ne, ne žemesnis nei iki šiol. Tai yra, kad Europos Sąjungos muitinių sąjunga būtų pirmaujanti tarptautiniu mastu. Tarptautiniu mastu mes skatiname bendradarbiavimą su partneriais ir e, kaimynais. Mes sustipriname muitinį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kad paremtume mūsų pastangas čia, sąjungos viduje. Mes e, koncentravomės į prekybos palengvinimus, tiekimo grandinės saugumą ir intelektinių teisių, e, teisių sustiprinimą kartu su mūsų pagrindiniais partneriais, tokiais kaip JAV, Kinija ir Japonija. Mūsų viešo privataus sektoriaus partnerystė yra autorizuota ekonominių operatorių savoka. Patikimi ES prekiautojai gali džiaugtis tarpusavio pripažinimo privalumais prekiaudami su Japonija, JAV, Šveicarija ir Norvegija. Tikiuosi, kad greitai dėl to sustarsime ir su Kinija. Daugia šalių požiūrių didelė pergalė buvo PPO susitarimo dėl prekybos palengvinimo finalizavimas. Tai nauja era muitinėms visame pasaulyje. ES muitinė gali ir iš tikrųjų pirmaus. Taip pat mes pasiekėme didesnės ES apsaugos. Dabar teikčiau siūlome geresnę apsaugą piliečiams, vidaus rinkai ir intelektinės nuosavybės teisėms. Reikia pabrėžti, kad muitinės užkerta kelią suklastotoms prekiams patekti į mūsų rinką. Intelektinių teisių įgyvendinimas yra prioritetas komisijai, bent jau mano muitinės darbų sričiai. Parlamentas laikėsi panašios nuomonės. Dėkoju Jurgen Kreutzmann už jo pastangas už tai, kad dirbo su naujo reglamentu dėl IPR muitinės įgyvendinimo. Reglamentas išplėtė intelektinės nusavybės teisės, kurios turi būti įgyvendinamos, paaiškino procedūras, mažų siuntinių procedūra palengvino įgyvendinimą problemiškiausioje srityje, tai yra interneto pardavimai. Mes supaprastinome, kaip muitinė veikia, mes užtikriname didesnę apsaugą teisų turėtojams ir vartotojams. Reglamente taip pat sprendžiamas toks klausimas kaip prieiga prie vaistų. Aš esu įstikinęs, kad šis klausimas išspręstas visiems laikams. Noriu su džiaugsmu pažymėti, kad reglamentas buvo pasiūlytas, dėl jo susidėrėta ir jis pradėjo veikti šios kadencijos metu. Nuo sausio pirmosios reglamentas jau faktiškai taikomas kopis duomenų bazė apjungia visas ES valstybės narės, ji jau veikia. Priimus naują reglamentą dėl intelektinių nusavybių teisė, teisų gyvenimo muitinė ES nustato naują standartą tarptautiniu mastu dėl intelektinių teisų apsaugos. Ir aš žinau, kad amerikiečiai ir kiniečiai studijuoja reglamentą ir ieško jame įkvėpimo savo dokumentams. Dabar noriu aptarti produktų saugą. Daug dirbome šitoje srityje kartu su kitomis institucijomis ir su priekybos atstovais. Dabar įgyvendiname daugiametį produktų stebėsenos veiksmų planą. Tai turėtų sustiprinti kontrolę prie valstybių sienų. Komisija ragina valstybės narės įgyvendinti e, tais ryčiai skirtas gairias. Mes išsiaiškinsime, kokie skirtumai egzistuoja sienų kontrolėje ir netrukus pradėsime taikyti vienodą metodiką, valdydami riziką prie sienos. Čia aš noriu konkrečiai padėkoti Kristel Šaldemose ir Jürgen Kreuzmann. Jie padėjo komisijos ekspertų darbo grupiai dėl importo kontrolės ir atitikties. Jūsų parama labai vertinama. Per pastarosius ketverius metus sėkmingai įvendintas sisteminis elektroninis rizikos valdymas. E, saugumo pakeitimo įgyvendinimas, o kartu ir milžiniškų IT projektų įgyvendinimas buvo ilgas procesas, tačiau mums pavyko. Mes jau pasimokėme iš pamokų, iš patirties ir parengėme kitus sekančius žingsnius. E, rizikų identifikavimas ir rizikingų prekių importo identifikavimas bus kitos komisijos vienas iš prioritetų. Nacionalinių administracijų ištekliai yra mažėja, mažėjantis. Todėl vis svarbesnis tampa išteklių efektyvus panaudojimas. Komunikatas apie muitinių sąjungą pabrėžia ir įvertina ES muitinių rizikos valdymą. Praeitais metais, sausio mėnesį, komunikatas dėl rizikos valdymo ir tiekimo grandinių saugumo identifikavo egzistuojančias spragas ir silpnasias vietas. Parengta strategija, ateinančiais mėnesiais bus parengta strategija, kaip įvykdyti veiksmų planą šiai sričiai pagerinti. Praeitų metų pabaigoje buvo pasiūlyta direktyva dėl mūtinės pažydimų ir už tai taikomų sankcijų. Tikslas yra užtikrinti veiksmingą ir vienodą įgyvendinimą tų įpareigojimų, kuriuos nustato e, muitinės kodeksas. Tikslas yra užtikrinti, kad prekyba, prekybininkai būtų vienodai traktuojami visoje ES. Aš noriu padėkoti Konstans Legrip ir Evelyn Gebhardt už jų darbą su rezoliucijos projektu ir komiteto parama pasiūlymui. Aš tikiuosi, kad šis palikimas bus perduotas būsimajam parlamentui ir jis parems šią svarbą iniciatyvą, parems ją lygiai taip pat ryštingai. Apie ryštą aš noriu pagirti poną Antonijo Koreja de Campos už labai veiksmingą darbą su pranešimu apie mūsų pasiūlymą sustiprinti Europos kovos su sukčiavimu gebėjimus pakeičiant reglamentą 51597 dėl tarpusavio paramos. Imko aiškus pritarimas buvo labai vertingas. Malonu, kad dėl to pranešimo bus balsuojama dar iki šios kadencijos pabaigos. Dauguma mūsų bendro darbo vyko muitinės rytyje, tačiau antras e, bendras, nors ir netoks išsamus klausimas, buvo mokesčiai ypač e, skaitmeninės bendrosios rinkos užbaigimo srityje. Keletą žodžių apie tai, ypač apie e-prekybos apmokestinimą ir apie tai, kokios vyksta iniciatyvos. 2015 sausio 1 dieną naujos PVM taisyklės užtikrins, kad e, būtų apmokestinamos svarbios verslui, verslo vartotojams paslaugos, elektroninės paslaugos vartojimo vietoje. Mes dirbame kartu su nacionalinėmis tarnybomis, rengdami vieno langelio sistemą, kad e, prekybininkas galėtų užsiregistruoti PVM tikslais vienoje valstybė narėje, o pardavinėti kitoje valstybė narėje. Tai būtų rimtas verslo supaprastinimas. Aš noriu pažymėti Pablo Arijas Ekeverijas pranešimą apie skaitmeninę bendrąją rinką. E, jame raginama sukurti tą vieną langelio sistemą. Aš visiškai su jumis sutinku. Dabartinė PVM teisėkūra vis dar numato tam tikrų kliūčių tarp valstybiniai prekybai, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms nepalanku prekiauti kitose valstybės narise. Platesnė vieno langelio sistema palengvintų prieigą prie bendrosios rinkos, ypač uh, Nuotolinio pardavimo būdu per internetą mano tarnybos pradėjo reikiamą parengiamą į darbą, įskaitant poveikio įvertinimą. Ir tai galbūt padėks būsimai komisijai apsispręsti dėl tolesnių žingsnių. Artimiausiais metais komisijai taip pat reikės spręsti tokį klausimą, kaip rasti apmokestinimo sprendimus skaitmeniniai ekonomikai. Tai svarbiausias klausimas, kaip apmokestinti skaitmeninę ekonomiką. Tokiu būdu, kad apmokestinamas būtų sąžiningas, bet nestabdytų to svarbaus sektoriaus augimo. Greitų sprendimų, aiškių atsakymų nėra. Būsima komisija gauna tvirtą pagrindą refleksijai, nes aukšto lygio apmokestinimo ekspertų grupė parengė ataskaitą. Ta ataskaita, jos galtinė versija bus pateikta šių metų vasarą. Ponios ir ponai, gerbimi nariai, pirmininkė, savo pastabas aš baigiu ir norėčiau išgirsti jūsų komentarus ir klausimus. Noriu pasakyti, kad man teko garbė ir malonumas dirbti su jumis, linkiu jums kuo geriausios sėkmės, arba čia parlamente, ar kažkur kitur. Taip pat noriu išreikšti pagarbą ir pareikšti ypatingą padėką žmogui, kurio asmeninis indėlis yra tiesiog su nieko nesulyginamas. Malkolmai, jūsų asmeninis indėlis yra nepaprastas. Jo dėka šis komitetas dirbo sėkmingai. Be jokios abejonės, jūsų puikus pirmininkavimas ir asmeninis pasiryžimas rasti sprendimus dažnai pakeitė situaciją. Tai ypatingas vadovavimas, dėl to už jį reikia ypatingai padėkoti. Man labai gaila, kad jūs nebedirbsi šio, šio, šio darbo ir jums prilygti jūsų e, pasiekėjų bus labai sunku. Dėkoju ir laukiu šios diskusijos. Thank you, um, well, thank... Labai ačiū. Norėčiau padėkoti už tokius e, malonius žodžius mano adresu. Aš ir jums labai norėčiau padėkoti, Jūs paminėjote e, daug komiteto narių, kurie taip pat įsitraukė į darbą. Na, iš tikrųjų, e, jie tikrai daug prisidėjo prie mūsų komiteto veiklos, sprendžiant įvairius klausimus. Aš ir pats juos e, skatinau tai daryti, dabar jau pasiekėme rezultatų. Labai smagu, kad jūs tai priminate. Ačiū už tai, kad e, priminėte tai, kad dabar e, mūsų gyventinami projektai jau pradeda duoti vaisių įmonėms, e, vartotojams ir piliečiams. Mes turime pusę valandos klausimams ir atsakymams. Dabar vartinamas kalbėtojų sąrašas. Ar dar kas nors irgi norėtų, panas Kreutzmann, pane Rylė, pane Švep jau sąraše? Ar kas nors nenori būti trauktas į sąrašą? Aš siūlyčiau suteikti trims nariams galimybę pasisakyti, paskui e, atsakysime jų klausimus. Pradėkime nuo panios Tyler. Ačiū. Gerbiamas komisarė, gerbiamas pirmininkė. Aš norėčiau paminėti du dalykus. Visų pirma, jūs kalbėjote apie skaitmeninę ekonomiką ir mokesčius. Aš noriu tarti keletą žodžių apie elektroninės knygas. E, jos turėtų atsirasti ir viešuosiuose e, bibliotekose, nes jeigu to neatsitiks, tai jas galės įsigyti tik tie asmenys, e, kas turi tam lėšų. Uh, mane domintų e, jūsų nuomonė apie elektroninių knygų apmokestinimą. Kitas klausimas susijęs su mokesčių vengimu. Tai yra svarbu, kalbant apie solidarumą ir e, teisingumą mokestinę prasme. Manome, kad e, negaunama pajamų uh, kurių dydis e, yra nuo 15,2 iki 25 milijardų svarų. Yra tikrai e, daug e, įmonių, kurios vengia mokėti mokesčius. Yra būtina, kad įmonės pakeistų savo požiūrį ir kad pradėtų mokėti mokesčius. Taip pat noriu uh, apgailestauti dėl to, kad į visą procesą yra per mažai įtraukiamas nevyriausybinės organizacijos. Aš manau, kad ir parlamentas turėtų gauti daugiau informacijos apie tai, kaip yra kovojama su mokesčių vengimu, kai mokesčius mokėti vengia didžiuliai koncernai arba tikrai turtingi asmenys. Pone Švab, ačiū pirmininkė. Na, aš e, paprašiau žodžio ir visų pirma norėčiau irgi pritarti kolegijai Steiler, kuri dėkoja komisarui. Vis dėlto tikiuosi, kad vakare dar galėsime e, viską aptarti ir prie vyno taurės. Dabar e, tik tais pasidalinsiu preliminariomis pastabomis. E, aš norėčiau komisarui šiame tai padėkoti EPP frakcijos vardu. Taip pat pritariu ir tam, ką pasakė ką tik kalbėjusi kolegė. Iš tikrųjų, EPP frakcija yra įsitikinusi, kad mums pavyko nemažai pasiekti, bet gerbiamas komisarė, jūs žinote, kad artėjant rinkimams rinkėjai ne visą laiką yra vien tik tais patenkinti. Galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, ko mums dar nepavyko pasiekti. Na, aš apie tai pagalvojau dėl to, kad jau kaip ir prasideda e, rinkimų kampanija. Aš norėčiau prisiminti mūsų pokalbius 2009 metais. Anomet mes diskutavome apie tai, ką ES galėtų padaryti mokesčių srityje. Kolegė Steiler e, kalbėjo dabar apie tai, kad reikėtų kovoti su mokesčių vengimu. Ir dėja, turiu pastebėti, kad labai mažai pažangos padaryta su tabako direktyva. Yra tikrai nedaug tokių valstybių narių, kurios yra pasiruošusios e, išieškoti akcizus už tabaką europinių lygmenių. Galbūt e, komisija iš pradžių tai kritiškai vertino. Aš manau, kad visos valstybės narės gautų daugiau lėšų, jeigu tie akcizai būtų surenkami centralizuotai. Man būtų įdomu sužinoti, ką jūs apie tai manote. Uh, E, galbūt e, nauja komisijos kadencija tam skirs daugiau dėmesio. Labai svarbu, kad būtų, iš, e, kad būtų geriau europinių lygių išieškomi mokesčiai susiję ir su tabako apmokestinimu. Ačiū. So you've got some uh, a challenging agenda coming, I can see. Na, panašu, kad laukia tikrai um, įtempta darbo atverkė. E, ponas e, profesorius Dekampas. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš irgi norėčiau prisijungti prie padėkos e, mūsų pirmininkui Malcolm. Jis tikrai yra sukaupęs labai daug žinių ir jomis dalinosi su mumis, kurie esame mažiau patyrę. Kaip e, mūsų komitetas tik pradėjo veiklą, mes kalbėjome apie tai, kad e, vidaus rinka yra tarsi sustingusi, vangi. Aš manau, kad e, tą etapą mes jau įveikėme. Ir aš manau, kad šio komiteto dėka pavyko įveikti tokį sąstingį. Yra trys e, komisarai, e, kurių veikla yra susijusi su mūsų komiteto veikla. Ir ko gero mes e, aptarėme labai nedaug klausimų, jie galėtų būti tik tais net kalnio viršūnė. Man atrodo, kad mūsų komitetui pavyko visai neblogai padirbėti. Galbūt iš pradžių viskas atrodė ir um, prašiau, bet galtinis rezultatas yra tikrai neblogas. Pavyzdžiui, muitų srityje. Ar kažinkas būtų galėjęs prieš 30 metų įsivaizduoti, kad um, mūsų valstybėse narėse nebebus muitų kontrolės? Ir Ar kas nors būtų įsivaizdavęs, kad turėsime komisarą, kuris atsakingas už muitų klausimus? Be abejo, e, tai e, yra susiję ir su tuo faktu, kad mūsų priekybiniai santykiai su trečiosiomis šalimis tampa vis labiau sudėtingi e, vis labiau kompleksiški ir taip pat reikia paminėti, kad priekyba vyksta ir internetu vis intensyviau. Kalbant apie ateitį, Ko gero, ne jūs, pirmininkė, ne jūs, e, komisarė, galbūt eisite kitas pareigas, tai dabar e, mano tie klausimai, ko gero, e, yra susiję su jūsų pasiekėjais. Man yra svarbu sužinoti, kas toliau atsitiks E, skaitmeninės rinkos rytyje, toliau dėl mokesčių harmonizavimo. E, būtų įdomu sužinoti, ar, tarkim, per ateinančius penkerius metus būtų įmanoma pasiekti PVM harmonizavimą. Aš, pažiūrėjau, esu optimistiškiau nusiteikęs dėl e, prekybos teisės aktų harmonizavimo. Šis komitetas, o taip pat ir jūri, teisės reikalų komitetas, ateityje irgi sieks didesnės harmonizavimas, pavyzdžiui, prekybinės teisės rytyje. Per pastaruosius penkis metus buvo tikrai nemažai padirbėta, bet tie ne visi rezultatai yra pastebimi dabar. E, vyko ir toks darbas, kurio rezultatai dar nematomi, bet jie įtakos mūsų ateitį. Ačiū. Dėkoju, o dabar suteiksime galimybę komisijos nariui ponai Šemetai atsakyti į šios klausimus ir po to kolegos galės pateikti kitus savo klausimus. Na kągi, jaučiuosi beveik kaip ekonominių ir pinigų reikalų komitete, kuriame netrukus apsilankysiu. Aš visiškai Jums pritariu. Mokesčių klausimai yra labai svarbus. Ir per šią savo darbo kadenciją mums pavyko suteikti šiam klausimui pakankamai daug dėmesio. Ir dabar šitą apie jį nuolat yra kalbama. Kalbėdamas apie elektroninės knygas, galiu pasakyti, kad kaip ir jau minėjau savo įžanginėje kalboje, mes turime aukšto lygio ekspertų grupę, kuri šiuo metu rengia rekomendacijas e, skirtas elektroniniam ūkiui. Jie galvoja apie taip, kaip galima būtų palengvinti e, darbą e, šioje rinkoje ir šios rinkos funkcionavimą ir kaip galima būtų užkirsti kelią uh, mokesčių vengimų, vengimui. Nes žinome, kad tokių bandymų vengti mokėti mokesčių yra nemažai. Ir ši darbo grupė turėtų paskelbti savo darbo ataskaitą dar iki vasaros atostogų. Ir aš nekantrai laukiu jų darbo išvadų, jų parengtų rekomendacijų. Kalbėdamas dabar konkrečiau apie PVM tarifus, uh, Galiu pasakyti, kad komisija šiuo metu atlieka poveikio vertinimą. Mes bandome išsiaiškinti, kokį poveikį turės mažesni PVM tarifai. Darbas vyksta remintis tam tikrais kriterijais. Ir po to atsižvelgdami į šio darbo išvadas, ir beje turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad jūsų komitetas ypatinga dėmesį skiria tam, kad būtų atliekami tinkami poveikio vertinimai Tai, tai yra labai svarbu, labai svarbu prieš priimant kokią sprendimą e, būtų atliktas išsamus poveikio vertinimas, kuriuo metu būtų išsiaiškinta, kokie gali būti kiekvieno sprendimo padariniai. Taigi šis procesas tebe vyksta ir aš stengsiuosi padaryti viską, kad šio darbo rezultatai būtų paskelbti dar iki jūsų parlamentų kadencijos pabaigos. Mokesčių vengimas. Šiuo metu daug kas yra daroma šioje srityje. Rengiame ir veiksmų planus skirtus mokesčių vengimui, rengiame ir konkrečias rekomendacijas valstybėms narėms, kuriuose kalbama apie būtinybę sukurti bendras nepiknaudžiavimo taisyklės, kovos su piknaudžiavimu taisyklės. Uh, Ir taip pat kūrėme ir gero mokesčių administravimo platformą. Kai kas kritikuoja šią platformą, aš jos sudėti, tačiau mano darbuotojai mane patikino, kad šios platformos narių atranka vyko pagal praktinius kriterijus Ir e, įvyko tris šios platformos posėdžiai ir e, juose labai aktyviai dalyvavo nevyriausybinių organizacijų atstovai, pat jie ištiesti savo nuomonę. Ir e, toks darbo metodas tikrai patobulino šios platformos darbą Ir aš galiu jūs tik tai paraginti stebėti, kaip bus vykdomas komisijos veiksmų planas. Ir kad tikiuosi, kad mes galėsime ateityje aptarti, kaip valstybėms narėms sekasi rengti bendrasias e, kovos su piknaudžiavimu mokesčių srityje taisyklės, e, kaip jums e, seksis gyventi rekomendacijas dėl mokesčių rojų panaikinimo. Turime pirmiausia siūlyti mintis, idėjas skirtas tam, kad galima būtų geriau kovoti su mokesčių vengimu ir po to uh, svarstyti apie būtinybę e, komisijai renkti teisės aktų pasiūlymus. Tabako gaminių reglamentavimas, čia aš e, Jums pritariu ir manau, kad cigarečių kontrabanda yra rimta problema. Mes e, mūsų skaičiavimais mūsų biudžetas ir valstybinarių biudžetą kiekvienais metais negauna 11 milijardų eurų dėl šios kontrabandos. Ir praeitais metais mes patvirtiname išsame visapusišką programą kovos su tigrečių kontrabanda ir strategiją, atsiprašau, ir taryba ją, ją patvirtino ir šiuo metu uh, mes e, e, stengiamės gyvendinti šioje strategijoje numatytus veiksmus. Ir taip pat džiugiuosi, kad e, Europos Sąjunga visų Europos Sąjungos valstybių narių vardu pasirašė FCTC protokolą ir mes dabar turėtume jį ratifikuoti ir uh, pradėti jį įgyvendinti, nes e, šis protokolas padeda, padės mums geriau e, atsekti tabako gaminius, stebėti, kaip jie keliauja ir FCTC e, protokolas. Tai yra PPO tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolas, yra e, įgyvendinamas e, visame pasaulyje, e, bet ypatingai aktyviai dirbama tam tikrose centruose Kinijoje, JAV, kitose šalyse. Ir aš manau, kad būtent taip mes turėtumėme žengti į priekį. Tabako gaminių akcizai. Mes gavome pasiūlymus uh, dėl to, kaip galima būtų pakeisti tabako direktyvą, kad būtų patobulintas jos e, veiksmingumas. Akcizų tarifai ir perinamieji laikotarpiai e, yra dalykai, dėl kurių buvo susitarta prieš keliarius metus. Ir kai kuriuose valstybės narise perinamieji laikotarpiai baigsis tik tai 2018 metais. Todėl mes dar turėsime laiko tam, kad vertintume, kaip veiks e, naujojo akcizų tarifų sistema. Bet e, tabako direktyvoje yra ir kitų silpnųjų vietų ir mes norėtumėme jas e, ištaisyti. Toliau. Profesorius Del Campos kalbėjo apie tai, kad mano portfelis yra iš tiesų labai sudėtingas, aš jums pritariu. Iš tikrųjų, man tenka spręsti daugybę labai techninių klausimų. Ten reikia dažnai specifinių žinių, bet tikiuosi, kad kartu su jūsų parlamentu ir bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis mes sugebėjome daug ką pasiekti per šią darbo kadenciją. puikiai ir labai greitai dirbame rengdami ES e, mūtinės kodeksą. Sunku net įsivaizduoti, kad taip greitai galima buvo taip greitai parengti tokią sudėtingą dokumentą. Ir tikiuosi, kad mes taip pat sugebėjome greitai sustarti ir dėl intelektinės nusavybės teisų. Aš nenoriu dabar gilintis į detalės, tiesiog noriu pasakyti, kad e, dabar yra parengta sistema, kuri padeda mums užtikrinti veiksmingą mūtinių sąjungos funkcionavimą. Ir toliau reikia da, žingsnis po žingsnio tobulinti šią sistemą. Jau minėjau, kad mes parengsime dokumentą dėl šios sistemos da, valdysenos ir naujai išrinktas parlamentas turės vertinti mūsų mintis ir be abejo rizikos vertinimas. Mes norėtumėme geriau vertinti riziką, norėtume, kad rizika būtų vertinama turint pagal atskiras temas, atskirus tikslus, kad būtų vertinama, kaip valstybėms narėms sekasi keistis informacija, kaip valstybės narės naudojasi rizikos vertinimo, bendra rizikos vertinimo sistema ir taip mes galėtumėme nemažai sutaupyti da, ir muitinių patikrinimų sąnaudos būtų mažesnės. Be to, rizikos vertinimas būtų atliekamas ne kiekvienu atveju, bet jisai būtų platesnis ir toks be, bendresnis. Be abejo, mums dar reikės nemažai dirbti tarptautinėje arenoje. Po to, kai PPO buvo patvirtintas e, e, prekybos supaprastinimo susitarimas, Svarbu yra užtikrinti, kad jisai būtų taikomas visame pasaulyje ir mes pirmiausia esame suinteresuoti tuo, kad jisai būtų tinkamai uh, įgyvendinamas, nes mes esame tas prekybos blokas, kuris prekiauja labai intensyviai ir mūsų klėstėjimas ir gerovė uh, labai priklauso nuo prekybos. Ir todėl uh, turime siekti, kad visame pasaulyje būtų mažinamos e, kliūtis, kurios trukdo mums plėtoti priekybos santykius. Ir, Malkma, tu klausai apie galimus mūsų prioritetus ateityje. Ir aš manau, kad būtent mūsų e, darbas e, siekia, siekiant, kad būtų tinkamai gyvendintas PPO priekybos supaprastinimo sustarimas ir bus vienas iš mūsų prioritetų. Can... Ačiū. Turime laiko keliems klausimams. Tik tai raginčiau narius paskubėti, nes jūs turite skubėti į kitą komitetą, bet galite skirti mums keletą minučių. Kalbės Manders, Kreutmann ir Kolonailainen. Ar dar kas nors? Ne, trys kalbėtojai. Ponas Manders, pirmas. Ačiū komisarė už atsakymus apie apmokestinimą ir ypač apie akcizus ir apie skaitminę bendrąją rinką. Aš sulaukiu įvairių skambučių, kal, e, įspėjamųjų skambučių dėl laikrašių, kuriems išmušė paskutinė valanda. Dėl to, kad juos apsupa skaitmeninė rinka, skaitmeniniai reiškiniai. Aš tikiuosi, kad tyrimas bus atliktas greičiau nei per dviejus metus, nes gali būti per vėlų. Nėra laiko tiek laukti. Taip pat aš pratęsiu švab klausimą. Šiuo metu vyksta akcizų karas pasienio regionuose. Kalbu apie benzino kainas. Niderlanduose nemažai šeimos bendrovių greitai bankrutuos, nes Niderlandų vyriausybė padidino, smarkiai padidino akcizus. E, ir aišku, jie gali pasinaudoti e, vidaus rinkos e, pasiūlą, vykti į Vokietiją arba Belgiją ir prisipilti benzino ten. Ir, bet tai reiškia, kad ir apyvarta jų perkeliama į tas šalis. Ir tai gali sukelti tų mažų įmonių bankruotą, bet to tai yra e, konkurencijos iškraipimas. Noriu paklausti, ar negalėtumėt palūkėti tyrimo pabaigos, o gal galite pagal Europinį reglamentą suteikti išlygą iki to laiko, kai bus pabaigtas tyrimas ir primsite sprendimus. Nes ir tiem žmonėm išmušė paskutinė valanda. Ne tik laikrašiam bei skaitmeniniam dienrašiam. Bet ir dėl, dėl benzino akcizų, kai kam jau artėja paskutinioji. Uh, thank you very much. Uh, my uh, question, Mr. Commissioner, thank you very much for the... Uh, um, ačiū, gerbamas komisarė. Aš irgi norėčiau padėkoti už visą nuveiktą darbą. Tikrai labai svarbu, kad uh, mūsų projektai būtų įgyvendinami. Uh, Diskutuodami mes supratome, kad muitų institucijos neturi tokių pačių sąlygų, kaip kad valstybės narės. Ir, pavyzdžiui, muitų, muitinių pareigūnai. Ir problema yra štai kokia. Pavyzdžiui, komisija negali nurodyti valstybėms narėms, kiek muitų, muitinių pareigūnų įdarbinti. Uh, Galbūt e, reikėtų skatinti valstybės narės e, keistis geriausią turimą praktiką, kad ir kokia ji bebūtų. Ir iš tikrųjų dažnai juk atsitinka ir taip, kad muitinių institucijos neturi pakankamai personalo, kad galėtų gyvendinti visus teisės aktus. Tai yra svarbu ir turint omeny uh, E, pramonės sektorių, nes jeigu trūks muitinės pareigūnų, tai nebus įmanoma tų visų teisės aktų įgyvendinti. Ja, Herr Kommissar, ich möchte... Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau paminėti e, šiek tiek kitokią temą, o būtent biurokratinę naštą, kurią patiria e, mažos bei vidutinės įmonės. Yra nuolat kalbama apie tai, kad reikėtų numatyti e, galbūt skirtingas sąlygas įvairaus dydžio įmonėms. Pavyzdžiui, noriu pateikti pavyzdį. Hesene yra e, įmonė, kuri e, turi gauti įvairius sertifikatus e, ir tokie sertifikatai kainuoja tūkstančius eurų, reikia kreiptis į įvairiausias institucijas ir dėl to e, žmonės tiesiog nes, netik Europos Sąjunga, nes mato, kokią didžiulę biurokratinę naštą patiria įmonės. Ką ateityje reikėtų daryti, norint sumažinti įmonių patiriamą naštą, ypač turiuomenį tą naštą, kurią patiria mažos bei vidutinio dydžio įmonės? Ačiū. So Ačiū už šitos klausimus. Dabar komisijos narys atsakys ir pateiks e, baigiamasias išvadas. Pirmiausia, atsakysiu į pono Manders klausimus. Džiaugiuosi, kad jūs pasiryžęs man suteikti didžiulį įgaliojimų apmokestimo srityje. Deja, tenka apgailestauti, kad sutartys tokių įgaliojimų man nesuteikia ir visi mokesčių klausimai, kurie reglamentuojami Europos lygmenių, jie reglamentuojami tai teisės aktais per direktyvas. Aš minėjau tyrimą apie skaitmeninę ekonomiką, bet e, vertiname ne tik skaitmeninę ekonomiką, mes naudojame, e, vertiname ir sumažintus tarifus ir planuojame baigti šį darbą iki šios kadencijos pabaigos. Ir šio darbo pagrindu bus priimami sprendimai. Tačiau aš neturiu teisės taikyti išlygų, netaikyti teisės aktų. Dabar apie akcizų mokesčių sistemas. Turime minimalius tarifus Europos Sąjungoje, ir valstybės narės gali laisvai nustatyti savo mokesčių tarifus. Šiuo metu taryboje vyksta diskusija apie pakeitimus energetikos apmokestinimo direktyvoje. Ten svarstamas ir tarifų klausimas. Tačiau turiu pabrėžti, kad dėrybos juda labai sudėtingai ir turint omeny, kad sprendimas gali būti priimtas tik tai vien balsiai, tai aš nematau galimybių greitiems sprendimams. Noriu pabrėžti, kad valstybės narės minimumo laikosi. ES lygmenių privalu laikytis minimalių tarifų. Valstybės narės, kurios taikė pereinamusius laikotarpius, jie tie laikotarpiai ateina į pabaigą, tai Vokietija, Luksemburgas ir kitos valstybės, jos vis tiek laikosi minimalaus tarifo. Taigi nėra pagrindo e, užginčyti tai, ką jie daro. Ateityje galbūt prasidės diskusija apie minimalių tarifų lygmenį, Panaši diskusija vyksta taryboje, e, bet dėrybos yra labai sudėtingos dėl energijos apmokestinimo direktyvos. Toliau, Kreutzmann klausimas apie vienodą ES teisės aktų taikymą muitinės srityje. Šis klausimas buvo keliamas ir muitinės tarnybų vadovų norėtume, kad šis klausimas papultų į mūsų dokumentą dėl muitų sąjungos valdysenos. Mano vizija tokia. Muitinės visose valstybės narise turėtų būti gan panašios, nors jos valdomos nepriklausomai, bet jos turėtų būti tarsi vieno bendro banko E, filialai, kaip koks BNP pariba ar panašiai, į kokį filialą nenuvyktumėte, sistema būtų ta pati. Taigi, ilgalaikių požiūrių mūsų siekis turėtų būti įgyvendinti panašią sistemą ir motinės rytyje. Tam reikia pasitelkti įvairias priemonės, keistis sektina patirtimi. Valstybės narės turėtų įtraukti muitinę kaip prioritetą į savo struktūrinių fondų programas. Komisija atliko infrastruktūros ir pajėgumų įvertinimą, ypač rytinės, rytinio pasienio valstybių. Ir struktūriniai fondai galėtų padėti užkamšyti spragas infrastruktūroje. Aš su jumis visiškai sutinku turime pasistengti, kad kiekvienoje valstybėje narėje muitinės darbas būtų tokio pačio lygmens. Tai turi būti mūsų tikslas. Dabar supaprastinimų klausimas. Komisija pateikė ko gero daugiausia pasiūlymų dėl supaprastinimo. Pavyzdžiui, mokesčių srityje paminėsiu E, sąskaitas, faktūras. Taryba patvirtino ir tai gali mums duoti, verslui gali duoti 18 milijardų eurų sutaupimų. PVM mm, deklaracijų pasiūlymas šiuo metu aptariamas taryboje, priimtas jis galėtų padėti sutaupyti 15 milijardų eurų verslui vyksta dėrybos dėl sąjungos muitinių kodekso. Galima čia tikėtis kompromiso dėl patvirtintų ekonominių subjektų, jų sistemos. Ta sistema tai būdas dar labiau supaprastinti procedūras verslui. Mano tarnyba dirba su valstybėmis narėmis, siekdamos dar labiau supaprastinti sistemą. Nepamirškime, kad kartais valstybės narės savo viduje šiek tiek papuošia tuos europinius reikalavimus, pridėdamos savių, savų nacionalinių papildomų reikalavimų. Reikėtų to vengti. sukūrę patvirtintų ekonominių subjektų sistemą, mes galėtume sukurti tokią patikimų prekybininkų sistemą ir pašalinti tas kliūtis, kurios turėtų būti pašalintos, bet vis dar egzistuoja. Ir kadangi tai jau paskutinė proga man kalbėti šiame komitete, aš dar sik norėčiau uh, padėkoti visiems šio komiteto nariams už e, puikų bendradarbiavimą. Šioje srityje mes pasiekėme daug. E, muitinės sritis yra labai techninė. Bet turbūt niekas neprieštaraus, kad ji tuo pačiu ir labai svarbi. Žmonės ne visada suvokia, kaip ta sistema veikia. Nes matytinai veikia sklandžiai, bet jeigu pagalvotume, kad toje srityje staiga iškiltų problemų, tai visi iš karto suvoktų, kaip svarbu muitinė bendrajai rinkai. Aš įsitikinęs, kad šios kadencijos metu padarėme rimtą pažangą. Dėkoju komiteto nariams ir pirmininkui Malcolm Haber už nuostabų bendradarbiavimą, už tarpusavio supratimą, už sugebėjimą įtin sudėtingomis aplinkybėmis rasti kompromisų. Ačiū Jums. Thank you very much indeed. Thank you very much. Uh, well, Commissioner, can I thank you? Gerbiamasis komisijos nariai, aš norėčiau Jums labai šiltai padėkoti visų komiteto narių vardu. Kalbu ir apie tos komiteto narius, kurie yra čia dabar šioje salėje ir tų, kurių šioje salėje nėra ir kurie dirbo rengdami įvairius teisės aktus, kuriuos Jūs minėjote. Kaip Jūs ir sakėte, mes padarėme ne, nemenką pažangą dar nemažai, ką galima būtų padaryti, kaip jūs ir kalbėjote. Bet e, jei pažvelgsime į e, mūzinių kodeksą ir į e, taip, ką Roman Kreuzer kalbėjo mūtinė 2020 dokumentus, čia jūs tikrai nemažai padirbėjote. Nemažai buvo dirbama ir norint padėti mažoms sunkinėms įmonėms, eksportuotojams, importuotojams, aš kalbu apie da, leistinų nu, autorizuotus ekonominių ūkio subjektus. Ir puiku, kad mums pavyko bendarbiauti, nes nuo to priklauso mūsų darbo sėkmė. Ir dėkuoju jūsų labai taip pat darbšiai darbuotojų komandai. Dėkuoju jums už tai, kad jūs pas mus atvykote ir mes norime palinkėti jums kuo geresnės kloties tolesnėme jūsų darbe. Mm komisijoje ar kur nors kitur. Dėkuoju Jums už tai, kaip Jūs vadovavote šiam labai svarbiam portfeliui. Okay. Dar kartą norėčiau Jums padėkoti. It'll be recorded on video. <laughs> okay. uh, good. Uh... Na kągi, dabar mes galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, tiksliau prie kitų dviejų punktų, nes aš, kai kalbėjau posėdžio pradžioje, aš dar nebuvau matęs elektroninio laiško ir jau minėjau, kad e, ponas Mimičia negalėjo atvykti į mūsų posėdžio komitetą ir jisai buvo labai dėl to nusivylęs. Pirmiausia, dėl to, kad jisai norėjo pristatyti mums labai svarbią ataskaitą, kuri bus jums išplatinta, jeigu dar nebuvo išplatinta. Aš kalbu apie e, vartotojų teisų apsaugos politikos e, ataskaitą. Ir dabar aš norėčiau pasiūlyti patvirtinti laiškus dėl biudžeto, kuriuos e, netrukus pristatys profesorius Koreira do Campos. Tai nėra teisėja, kurios pasiūlymas, todėl vardini, balsavimas nebus vardinis, tačiau mes vis tiek pasižymėsime, kas dalyvavo balsavime. Well, uh, can I just check, does everyone have voting cards? Ar visi turite balsavimo korteles, ar mes tiesiog galime suskaičiuoti rankas? Kiek žmonių turi balsavimo korteles? Tačiau dauguma turite balsavimo korteles, ar ne? Gerai, tada vėliau patikrinsime ir tie, kas neturit balsavimo korteles, tiesiog pakelkite ranką ir mes jūs suskaičiuosime. Dabar aš norėčiau pasiūlyti štai ką. Prieš pradėdami balsuoti, aš e, norėčiau jums e, pranešti, kad komisijos narys ponas Mimičia atsiuntė mums e, dokumentą apie mūsų darbą. Jūs galite jį rasti komisijos tinklalapyje, bet jūs, mes galime jį jums išplatinti tam, kad jūs galėtumėte jį panaudoti tolesnėme savo darbe. Jums leidus aš norėčiau kai ką jums paskait, papasakoti iš šio dokumento. Komisijos narys e, dėkoja mūsų komitetui už tai, kad mes visuomet rūpinamės vartotojų teisėmis, e, nes tai yra labai svarbu, nes rinka turėtų veikti ir vartotojų, ir verslininkų e, labui. Uh, Ir būtent dėl mūsų komiteto darbo, darbo Europos Sąjunga dabar užtikrina geresnę vartotojų teisų apsaugą, užtikrina, kad būtų geriama geresnė informacija apie vartotojų teisės, prižiūri, kaip yra gyvendinami vartotojų teisės, apsaugos teisės aktai visame pasaulyje ir taip pat galvoja apie tai, kaip galima būtų patobulinti mūsų galiojančius teisės aktus, atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkybės pasaulyje. Komisija šiandien paskelbė vartotojų teisų apsaugos darbo tvarkę. Ir apie ją kalbama yra ataskaitoje, kuri buvo jums išplatinta. Čia dar kartą yra priminama, kad Europos parlamentas, taryba ir uh, Europos komisija gali sutelkę savo jėgas dirbti vartotojų labui. Be to, uh, E, nereikia pamiršti, kad dabar daug žmonių išgyvena sudėtingą situaciją, todėl mums reikia atsižvelgti naujus iššūkius į e, tai, kad vis, atsiranda vis daugiau skaitmeninių paslaugų, kad keičiasi situacija ir kad mūsų vartotojams reikia suteikti galimybę prisitaikyti prie šių naujų aplinkybių. Tiesiog norėjau Jums pacituoti komisijos nario pano Mimičio parengtą dokumentą ir Mes taip gailėstaujame, kad negalėsime išduoti e, komisijos narių klausimų šiandien, tačiau mes linkime jam kuo geresnės e, e, kloties jo darbe. Toliau mes turėtume patvirtinti du laiškus dėl 2015 metų biudžeto prioriteto ir dėl bandomųjų projektų. Ir dabar norėčiau suteikti žodį profesoriui Korėjai Radiokampos, tam, kad jisai papasakotų mums apie tuos laiškus ir po to, jei liks laiko, frakcijos stovai galės pakomentuoti šios dokumentus ir jokių pakeitimų nėra pateikta, todėl balsuosime tik e, dėl kiekvieno laiško atskirai, be jokių pakeitimų. Brev. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Mes e, biudžeto komitetui išsiuntėme laišką, kuriame išreiškėme savo susirūpinimą. Mes kalbame apie tai, kad vidaus rinka yra labai svarbi, e, skatinant ekonomikos augimą ir e, bandant įveikti ekonominę ir finansų krizę. Dar šios kadencijos pradžioje mūsų komitetas prašė sušaukti bendrą rinkos forumą, jį finansuoti. Taip pat e, mes kalbėjome ir apie įvairius instrumentus, kurie yra susijęs su vartotojų teisų gyvendinimu. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems tiems, kurie prisidėjo prie šio teksto rengimo. Pats tekstas nėra ilgas, galite jį perskaityti, tai maždaug yra pusantro puslapiuko. Noriu tikrai padėkoti visiems kolegoms už bendradarbiavimą, ypač tiems, kurie pateikė pakeitimo, nes jie labai praturtino šį laišką. Ačiū. Ačiū, Antonijo. Ar kas nors iš politinių frakcijų norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne, tai gal balsuokime. Dabar elektroniniu būdu pasitikrinkime, ar viskas veikia. Kas turi elektroninės korteles, jas panaudokite. Visų pirma, e, pirmas laiškas dėl IMCO e, prioritetų 2015 metų biudžetui. Pradedame balsuoti. Kas už? Ar dar kas nors pamiršo kortelę, ar jūsų balsą reikėtų priskaičiuoti? Oh, you have your card, don't oh, you? Okay. Right, so that's 18 in favor. 18 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesus... Dabar eikime prie kito laiško, tai yra dėl to bandomojo projekto, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Vėlgi 18 už niekas prieš niekas nesusilaikė. Šios laiškus reikėtų perduoti biudžeto komiteto pranešėjų, kuris rengia pranešimą apie 2015 metų biudžetą. Ir manau, kad čia laiškai bus pridėti prie galutinių pasiūlymų dėl biudžetų. E, komisaras Barnie atvyks po 50 dabar yra po 4.15, mano šalyje tai yra tradicinis laikas atsigerti arbatos, taigi aš skelbiu arbatos per traukėlę. Ir e, prašau visų susirinkti į salę lygiai 5 valandą punktualiai, tam, kad jau visi lauktumėm komisaro Barnie. Dar kolegoms norėčiau priminti štai ką. Iš karto po e, pono Barnie pasisakymą prasidės uh, E, klausimų ir atsakymų valandėlę, o paskui už salės durų bus vaišinamasi kokteiliais. Štai dabar atvyksta lankytojai, dėja pasirodė jie labai nelaiku. Jeigu jie norėtų su manim paplėpėti, aš tai galėčiau padaryti už salės durų. Do you want me to just welcome them briefly? Bet kokia atveju sveiki pas mus atvykę. I'm going to talk to him. Okay. Barbara, did you want to just... Barbara, ar norėjai kažką paaiškinti e, lankytojų grupiai? Jeigu taip, galima įsijungti ir mikrofoną. Geht das? Ja. Ja, wunderbar. Ar veikia mikrofonas? Taip, nuostabu. Tai aš norėčiau paprašyti lankytojų grupės užsidėti ausines. Gal jūs galėtumėte jiems ką nors papasakoti apie mūsų darbą? Aišku, aš galėčiau tai padaryti, jeigu tik jie ausinės užsideda. German, yes. Pirmas kanalas tai yra vokiečių kalbos kanalas. Taigi, e, norėčiau Jūs visus pasveikinti komiteto vardu atvykus į Europos parlamentą. E, jūsų parlamento narė tikrai labai daug dirba. Deja, mus ką tik paliko, e, ką tik tais netvyko komisaras Mimica, jis netikėtai susirgo, negalėjo atvykti į mūsų posėdį ir dėja dėl to turėjau uh, paskelbti pertraukėlę, kad galėtumėm išgerbti arbatos ir darbą tęsime po 50, kai atvyks komisaras Barnie. Atleiskite, bet daugiau nieko negaliu jums pasiūlyti. Jeigu jūs norėtumėt su manim padiskutuoti, tai galime padiskutuoti išėję iš salės. Bet kokia atveju labai ačiū, kad pas mus atvykote. Labai ačiū, Malcolm. Malcolm Haber yra iš konservatyvios Junktinės karalystės partijos, bet tikrai yra didžiulė išimtis, kad jis yra tikras europietis, pasisako už ES ir už vidaus rinką. Ir man atrodo, kad tikrai e, komiteto nariai e, jam išreiškia daug paramos per pastaruosius metus. Jūs tikriausiai girdėjote, kad komisaras atvyks vėliau, dabar galite ramiai pasidaryti po salę, paprastai mes šiandien posėdžiaujame, tai yra išimtis. Paprastai mes dirbame didesnėje, gražesnėje salėje. Šioje salėje mes galime sėdėti ratu. Tai yra tikrai yra neįprastinis reiškinys. E, kai mano kairėje sėdi e, kairieji ir žalieji. Štai matote, vertėjai kabinose, jie um, neišėjo iš salės, netrukus vėl turės dirbti. Šalia Malkolmo uh, sėdi uh, mūsų referentas iš Graikijos, bet jis kalba ir vokiškai. Taip pat yra ir mano kolega Mitra iš Suomijos. Uh, Jis irgi yra referentas mūsų frakcijoje. Visi kiti kolegos pabėgo. Logiška, jiems dabar arbatos pertraukėlė. Taigi, pasižiūrėkite, kaip dirba vertėjų raštu. Matote, kad čia, ko gero, yra ir daugiau vertėjų kabinų. E, jos praverstų, jeigu prie ES prisijungtų daugiau valstybių narių. we do have quite a number of, uh, of interpreters here today, including, I'm pleased to say, we have a Croatian. Matome, kad yra ir kroatų vertėjai, dėje netvyko komisaras Mimica. Na dabar tikrai turėtumėm daryti arbatos pertraukėlę, tam, kad ir vertėjai galėtų pailsėti. Tai gal jūs pati galėtumėte pasirūpinti savo lankytojais. Ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Tai yra paskutinis mūsų posėdis, mūsų teisėkuros veikla baigėsi. Jūs atvykote tikrai labai neįprastą dieną, bet ko gero galite džiaugtis to, kad dalyvaujate paskutinėme posėdėje.